Guten Morgen, meine Damen. Labas rytas, ponios ir ponai, kolegės ir kolegos, posėdis pradedamas. Pereisime prie darbotvarkės. Pirmasis darbotvarkės punktas yra tarybos ir komisijos pareiškimai dėl tarybai pirmininkausiančio Kipro veiklos programos. Noriu pasveikinti Europos parlamente tarybos pirmininką poną Demetris Kristofijas. Sveiki atvykę, ponia prezidentė, žodis jums. Κύριε